2015 metų pareiškimas raštu dėl kovos su e, smurtu prieš moteris metų paskelbimo, kurį pateikė kolega Tarabela ir 14 kitų narių, buvo pasirašytas 413 parlamento narių. E, tinkamas dokumentas bus paskelbtas šios posėdžio protokole ir perduotas adresatams trečiadienį pagal 78 darbo tvarkos taisyklių straipsnį kartu su tarybos pirmininku pasirašysiu penkis teisės